przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Gerbėjai ponai ir ponios, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas šį rytą. yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vadovų tarybos susitikimo įvykusių 2010 m. rugsėjo 16 d. išvadų. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Europos vadovų tarybos pirmininką, poną Van Rompoj. Sveiki atvykęs, e, sveikas atvykęs į Europos parlamentą ir sutikiu iš karto jums žodį.